Ispanijos kompetentingų institucijų, kurios pranešė, kad nuo rugsėjo 11 dienos atvyksta į parlamentą ponia Tania Gonzales Penijas, kuri pakeičia pona Karlos Jimenės Vilarejo. Pagal tiesioginio Europos parlamentų rinkimo įstatymo 7 straipsnį ir mūsų darbo tvarką mes Šį faktą priimame domin ir sveikiname naują kolegę mūsų gretose. Pagal darbo tvarkos trečiąjį straipsnį ji gali dalyvauti mūsų posėdžiuose, kol jos mandatas nėra užginčytas. Ji tik turi raštu pareikšti, kad nevykdo jokių kitų pareigų, kurios prieštarauja Europos parlamentaro mandatui. Lietuvos atsakingos institucijos paprašė panaikinti pono Viktor Uspaskich parlamentinį imunitetą. Pagal darbo tvarkos defintąjį straipsnį šis prašymas yra perduodamas Teisės reikalų komitetui. EFFD PPE, ECR, socialdemokratų ir neprisijungusių